Der Präsident! Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Labas rytas, ponios ir ponai, mėly kolegos, mėlos kolegės, pradedame posėdį. Pirmas mūsų darbo tvarkės klausimas šiandien yra e, Bach pranešimas apie kompensavimą ar pagalbą keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį pranešėjai Bach. Prašom.